Dabar nagrinėsime paskutinį šiandieninės darbo atvarkės klausimą, tai yra komisijos pareiškimas dėl aklavėte susijusios su reglamento numeris 1049, pasviras brūkšnys 2001 peržiūra. E, norėčiau suteikti žodį komisarui Borg. Prašau, gerbiamas komisarė. Thank you, Mr. President. <clears throat> I would like... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pateikti štai tokį pareiškimą. 2008 metų e, e, balandžio 13 dieną komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento 1039.2001 peržiūros. Kadangi šis pasiūlymas e, buvo pateiktas Europos parlamentui, po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, komisija kovo 31 dieną 2011 metais pateikė antrą pasiūlymą. Jis buvo atskiras, bet papildė pirmąjį. Ir tuo buvo siekta padaryti šį reglamentą tokį, jog jis atitiktų naująją sutartį ir ES pagrindinių teisių hartiją kadangi ši hartija teisiškai saisto ES institucijas, kuomet jos teikia teisės aktus, ir valstybės narės, kuomet jos įgyvendina ES teisės aktus. Pirmoji pozicija, priimta pirmojo skaitimo metu, kurią parlamentas priėmė 2011 m. gruodžio 13 dieną, apima daugelį pakeitimų ir komisija nesiūlė daryti tokių pakeitimų. Komisijos nuomonė šie pakeitimai neatitinka tarp institucinio susitarimo dėl peržiūros. Komisija pareiškė savo poziciją atsižvelgiant į pakeitimus, kuriuos pateikė Europos parlamentas savo komunikate dėl veiksmų, kurių imta, imamasi dėl nuomonių ir rezoliucijų, kuriuos priima, priėmė Europos parlamentas 2011 metų dalinės sesijos metu. Atsižvelgiant į įprastinę teisėkūros procedūrą, komisijos pasiūlymas ir pozicija, kurią pirmojo svarstymo metu priėmė Europos parlamentas, šiuo metu yra svarstomi taryboje. Kitas žingsnis šioje procedūroje yra uh, bendros pozicijos patvirtinimas taryboje. 2012 metais pirmininkaujantį Daniją siekė greito sutarimo pasiekiamo antrojo svarstymo metu. Komisija pritarė pirmininkaujančios valstybės pastangoms, tačiau komisijos nuomonė buvo skirta nepakankamai laiko išsamioms trilogo diskusijoms tarp visų institucijų. Ir rezultatas – buvo toks, jog e, trūko pakankamai laiko diskusijoms ir dėl to nebuvo pasiektas susitarimas tuo metu. Komisija išlieka atvira e, nuoširdžioms diskusijoms e, su abiejomis ES teisėkuros šakomis. Komisija vis dėlto nori, kad būtų pasiekta tinkama pusiausvyra tarp esminės teisės gauti prieigą į ES dokumentus, kaip nustato 422 ES te, pagrindinių teisių hartijos straipsnis, ir taip pat poreikio adekvačiai apginti kitus teisėtus interesus. Tai apima poreikį apsaugoti kitus svarbius viešus ir privačiuosius interesus ir pasverti kitas esminės teisės, kurios gali būti paveiktos. Ačiū. Dėkoju už šį pareiškimą. Dabar pasisakys kalbėtojų frakcijų vardu. Pirmoji kolegė Somer. Dėkoju, ponė pirmininkė. 1049 pasvaras brūkšnys 2001 reglamento peržiūra, tai yra reglamentas susijus, susijęs su prieiga prie atitinkamų e, dokumentų, e, yra, e, atsi, ta peržiūra yra atsidūrusi aklavietėje. Kodėl e, taip atsitiko? Todėl, kad e, pranešėjas, kaip užsispyręs vaikas, lai, laikosi savo pozicijos ir nėra pasirengęs eiti į kompromisus metus, e, nors jisai e, žino, kad jo reikalavimai prieštarauja galiojančiai teisiai ir aišku, e, kad to negali toleruoti nei taryba, nei komisija. Kadangi kiekvienoje institucijoje yra patvirtinama labai daug dokumentų, tai tokia pozicija e, paskatins didžiulį neskaidrumą dėl to, kad e, nebus įmanoma e, atrinkti esminės informacijos ir tuomet mūsų piliečiai visiškai nebesupras ES ir jos institucijų, ar mes to norime tuo pačiu ir mūsų darbas čia Europos parlamente e, bus e, neįmanomas. Jeigu mes turėsime e, vesti protokolą kiekvieno pokalbio, kuris vyksta Europos parlamente, tai tuomet ar apskritai vyks dar kažkokie pokalbį Europos parlamente? Tikriausiai ne. Ir ar taip mes tarnausime savo piliečiams? Mano frakcija siekia, kad teisės aktų prieimimas ES būtų skaidresnis procesas. Aišku, mes taip pat siekiame kiek įmanoma platesnės piliečių prieigos prie dokumentų. Tačiau e, mes turime siekti, kad šita prieiga e, būtų e, tokia, kad išliktų pusiausvira tarp duomenų apsaugos ir tarp ir erdvės pamastymams. Ir tai yra nuolat, apie tai nuolat pasisako ir tarybos, ir komisijos atstovai. Tačiau pranešėjas dėja e, neklauso ką, e, ko, ką, ką jam sako kitos institucijos. Jis mano, kad skaidrumo pasieksime, suteikdami piliečiams prieigą prie visų įmanomų dokumentų. Ir, e, kad reiktų skelbti protokolus iš e, atitinkamų tarp institucinių dėrybų, pavyzdžiui, neformalių trialogo dėrybų. E, tačiau tokiu būdu e, mes leistume prieigą prie teisės aktų kūrimo procedūros. Ir, tačiau mes juk to nenorime. Taip pat e, yra baisu, kad bus pažeistas, pažeistas jautrių domenų apsaugos klausimas. E, taip pat mes juk negalime e, privačių e, asmens duomenų skelbti viešai ir taip pat negalime e, verslo paslapties atskleisti. Manau, kad mes turime kurti pridėtinę vertę savo piliečiams ir e, patvirtinti komisijos pasiūlymą, reikalauju taip pat to iš pranešėjo. Dėkoju, dabar žodis teikiamas pranešėjui, tai yra ponas Cashman. Dėkoju. Noriu pasakyti, kad ponė Somer visiškai neteisingai atspindėjo pranešėjo poziciją ir parlamento daugumos poziciją. Komisarė, aš sveikinu jūsų esu žodžius nusius ir neatsakingas už šį klausimą. E, mes savo komitete e, e, pabrėžėme, kaip buvo su nauja redakcija dėl susitarimo per antrąjį svarstymą pirmininkaujančios šalis ir mūsų pastangas visiškai nunegė Europos komisija. Ir visiškai neteisingai buvo pateikta parlamento pozicija. E, mes e, kvietėme atstovus komisijos įlybę komitetą, bet buvo atsisakyta susitikti. Taip, Dabar reikėtų pasižiūrėti į realybę. Komisija niekuomet nepateikė jokių pasiūlymų, pakeitimų ar kompromisų per trišalės dėrybas ir jos pozicija buvo prašiausiai e, sėdėti ramiai ir sakyti ne. Jeigu tai yra neteisinga, tai paskelbkite savo pasiūlymus. Aš esu pasirengęs paskelbti parlamento pasiūlymus ir manau, kad Danija pirmininkavusi e, taip pat tą padarys. Aš nežinau, kiek e, dar tęsis šie aklavėtė, ar mes e, atsisakysime keisti reglamentą ir teisingumo teismui spręsti jau e, Teisingumo teisme priimti labai svarbus e, sprendimai dėl teisės sistemos, dėl e, galimybės susipažinti su dokumentais įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Ir reikia prisiminti, kad teisėkūra yra teisės aktų prieimimo procesas, o demokratinė visuomenė gali e, E, dalyvauti e, šiame procese, bet aš tikrai negaliu nusileisti dėl tam tikrų e, dalykų, kurie turi išlikti minimalių dalykų. Šis teisės aktas turi būti taikomas visoms institucijoms ir agentūroms. Mums reikia teisinio skaidrumo. Negalime taikyti per nelik daug išimčių, bet parlamentas yra pasirengęs ieškoti kompromiso. Mes sieksime parengti dokumentą Birželio plenariniai sesijai, nežiūrint to, kad kažkas ir priešinasi, kai kas ir priešinasi šio vakaro diskusijoms. Dirbkime kartu, kad išeitume iš aklavėtės. Tačiau parlamentas negali dirbti be Europos komisijos ar e, tarybos. Jeigu ir toliau padėtis išliks tokia, tai pasakysiu Jums, piliečiai dar labiau nusigręš nuo Europos e, projekto ir tokio esminio lūžio laikotarp Jūs būsite nuvylę Europą ir jos kūrėjus e, gyvendami tokią kenksmingą strategiją. Ačiū. Dėkoju, ponė Kešman. Toliau žodis suteikiamas e, ponė Judith Sargentini. Goed, voorzitter, dank u wel. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, šį vakarą mes diskutavome apie Stokholmo programą ir bendradarbiavimą visoje Europoje teisės laisvės ir teisingumo erdvėje. O dabar ir vėl diskutuojame apie tai, kaip piliečiai suvokia Europą, kokia yra viešoji nuomonė Europos atžvilgių. Ir Dabar komisija pranešėjai visuomet sako, kad konfidencialumas yra virš visko, tai yra svarbiausia. Ir kągi galima tada pasakyti apie prieigą prie dokumentų. Tai yra klausimas susijęs su tuo, kad viskas turėtų būti prieinama, atvira, tačiau to neįmanoma, kalbant pavyzdžiui apie e, viešąją sveikatą. Ir atrodo, kad komisija kas kart kalba apie konfidencialumą, slaptumą, didžiausias paslaptis. Ir aš manau, jog čia mes kalbame apie pasitikėjimą ir nepasitikėjimą. Jau yra pakankamai nepasitikėjimo iš visuomenės pusės ES atžvilgių kalbant tiek ir apie Europos parlamentą, tarybą ir komisiją, taip neturėtų būti. Mes turėtume atskleisti, parodyti tai, kas yra dokumentuose. Valstybės narės pačios nori turėti savo sistemas Niderlanduose arba Danijoje. Manau, jog tai labai pasitarnautų komisijai, jeigu ji atvertų tas knygas. Antraip mes tiesiog čiažysime negyvą arklį ir nieko nepasieksime. Nes jeigu mes nepasitikime piliečiais, jie mumis taip pat nepasitikės. Ačiū. Dabar ponas Papa Nikolau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes e, diskutavome apie ką kitą, būtent tai buvo Stokholmo programos įgyventinimas ir mes kalbėjome apie reglamento dėl priegos prie dokumentų peržiūrą. Akivaizdu, jog mes atsiliekame užuot judėję pirmin. Aš manau, jog mes turime prievolę įsigaliojus Lisabonos sudarčiai palengvinti prieigą prie dokumentų piliečiams. Man atrodo, kad labai sunku čia e, daryti dar didesnius suvaržymus, e, prisidegiant viešąją tvarką ir taip toliau ir panašiai. Komisijos Borgas aiškiai pasakė, teisingai pasakė, jog žmogaus teisų negalima kvestionuoti ir jų negalima iškeisti į kitus interesus. Ar mes teigiame, kad viešasis interesas ir viešoji tvarka bus čia įtraukiama plačiaja prasme. Aš manau, jog mes turime pasiekti balansą ir tai yra labai trapi pusiausvėra, kurią turėsime surasti, be jokių abejonių, tačiau manau, jog tai yra įmanoma, nepaisant tos trinties, kuri vyksta jau penkerius metus ir manau, jog jeigu mes norime išeiti iš aklavietės, Turime tą padaryti. Manau, jog kalbant apskritai, kyla problemų dėl to, kaip yra registruojami jautrus dokumentai atitinkamuose registruose. Ir komisaras tai ir patvirtino. Kodėlgi taip yra, kad kai kurie dokumentai, netgi ne archyvai, yra registruojami registruose, nepaisant to, e, kokiagi yra prieiga prie to atitinkamo dokumento. Ačiū toliau, ponas Morais Klod. Like to... Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau uh, išreikšti paramą ir pranešėjui Kešmanui. Jis teisingai nusivylęs dėl to, kad e, į komitetą, į komiteto posėdį atvyko komisijos e, nariai atsakingi. Mes turime siekti pažangos E, šį vakarą e, diskutuodami galime dar kartą viešai pakartoti mūsų įsipareigojimą užtikrinti geresnę galimybę susipažinti su dokumentais. E, parlamentas, nežiūrint daug trūkdžių, 2011 metais patvirtino pasiūlymą per pirmojo svarstymo pasiūlymą ir mes sieksime, kad iki mūsų kadencijos pabaigos kitais metais dokumentas būtų patvirtintas. Mes manome, kad e, Europos piliečiai yra verti e, užsitikrinti didesnį skaidrumą, atskaitomybę ir demokratiją. Jeigu toliau bus dėlsiama su šia teisėkuros procedūra, tai e, kils daug neigiamų e, sentimentų dėl to, kaip ES sprendžia skaidrumo dalykus. Europos e, komisija ir taryba turėtų aiškiau pasakyti, kas trukdo pasiekti apčiuopiamos pažangos. Mes turime siekti surasti bendrą vardiklį Ir taip pat norime pasakyti, kad nepritarsime tam, kad būtų pernelyg atskiestos e, svarbiausios teisėkuros sritys. Ir mes dabar norime išgirsti, kas bus padaryta, kad pasiektume pažangos. Norėčiau pakartoti tai, ką sakė kolega Maiklas Kešmanas. Piliečiai pasitikė parlamentu kaip demokratiškai išrinkta institucija. Mes e, siekiame e, užtikrinti atskaitomybę jų vardų. E, Mes dabar gyvename kitame amžiuje, socialinės žiniasklaidos amžiuje, žmonės e, nori žinoti, kas vyksta, o dabar yra dėlsiama. Ir komisija, taryba turi suvokti, kas iš tikrųjų vyksta. Dėl tos priežasties mes visiškai pritarėme pranešėjo veiksmams. Ačiū dabar, ponė Intvelt. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę Somer, kuri e, labai puikiai e, personifikavo Sir Humphrey iš e, televizijos serialo e, Yes Minister. Ir iš tikrųjų sakoma, kad mes neturėtume duoti pernelik daug informacijos piliečiams, nes jie nebesupras, kas vyksta. Tikrai E, tai atrodo tarsi televizijos serialas, negali, pat, sunku patikėti, kad realiai apie tai kalbama Europos parlamente. E, e, mes matome, kad dabar tarsi bandoma viską apgaupti paslapties kraiste, bet viskas kinta ir ši sąjunga turėtų tapti tikrai demokratišką Europos sąjungą Ir ponė Somer, svarbu labai užtikrinti atskaitomybę. Komisija, e, taryba kalba labai daug, matau komisiją, atrodo, čia susižavėjusi e, klausosi pirmininkė. Gal galite paprašyti ar nuro, e, pasakyti komisarui, kad mes dabar diskutuojame, kad pasiklausytų. Pirmininkas kom, Pirmininkas, gerbiamas komisijos nariai, e, kalbėtoje kreipiasi į jūs. Ne, jeigu norite išgirsti, sako kalbėtoje. Mes kalbame, komisija kalba labai dažnai apie tai, kaip reikia užtikrinti piliečių pasitikėjimą. Bet mes neturime Europos komisijoje skaidrumo kultūros. Aš esu liudininkė to. Uh, nes aš e, padaviau komisiją į teismą dėl to, kad buvo atsisakyta pateikti dokumentus ir e, e, padaviau tarybą į teismą ir dar kartą esu pasirengusi komisiją paduoti į teismą. Jūs žinote, kas įvyko su Wikileaks. Ar girdėjote apie aktą? aktą yra puikus pavyzdys, kuris rodo, kaip galima sugriauti jūsų planus. Ir dabar komisija taryba laikosi minimalistinio požiūrio į skaidrumą ir siekia padaryti kaip galima mažiau ir tik tai to, tokiu būdu įsisukti. Aš reikalauju, kad būtų šis klausimas išjudintas iš aklavietės. Dėkoju toliau, ponė Auken. Aš norėčiau pridurti tik tai, kad mes E, atsidūrėme tokioje situacijoje, kai piliečių nepasitikėjimas nuolat auga, e, piliečiai nepasitikė ES, komisija ir atrodo, kad e, Europos komisijai yra visiškai tas pats, ką mano piliečiai. Pagrindinis administravimo principas turėtų būti paslaugos teikimo principas. Tai yra centre, dėmesio centre turėtų būti mūsų pilietis. Ir kai kai kurios e, valstybės narės bandė įtikinti piliečius Lisabonos e, sutarties reikalingumu, mes tuomet pasitelkėme tokius argumentus, kad jūs turėsite geresnę prieigą prie dokumentų, e, tai bus jūsų Europa. Aš prisimenu dar e, tuos laikus, kai pirmininkavo Danija e, ir tuomet buvo sakoma, kad jeigu bus pakeistas reglamentas 1049, tai tuomet situacija pablogės. E, o komisija tuo metu neatsižvelgia, kad parlamente buvo dauguma, kuri neleidžia leido, kad pablogėtų ta situacija. Ir e, manau, kad į tokią problemą reikia žiūrėti rimtai ir yra blogai, kad e, komisija bando nustumti tą problemą, jos nepastebėti. Manau, kad. E, e mes nenorime e, tokios e, kultūros, kuomet bus ne, ne, neleidžiama, neleidžiama padaryti klaidos. Manau, kad mes turime diskutuoti, visi turi teisę daryti klaidų, bet, nes tai juk ir sukuria piliečių pasitikėjimą. Manau, kad komisija turėtų pateikti geresnio valdymo, geresnio administravimo e, pasiūlymą, e, ką jinai ir žadėjo mūsų piliečiams. Toliau, ponia. E, Koraca Pilt, dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad yra E, labai svarbu didinti ES atvirumą piliečiams. Ir e, dabar e, atėjo laikas nutraukti tą aklavietę susijusią su, re, su reglamento 1049 peržiūra. Manau, kad institucijos turėtų susėsti prie dėrybų stalo ir bandyti konstruktyviai spręsti problemas. E, naujas reglamentas turėtų būti peržiūrėtas dar šioje kadencijoje, e, nes juo siekiama didinti e, skaidrumo, e, didinti skaidrumą atsižvelgiant į konkrečius reikalavimus, įsipareigojimus. Manau, kad ES turėtų būti suinteresuotos, kad grįžtų pasitikėjimas ES institucijomis. Ar mes norime čia slaptumo, konfidencialumo, jeigu taip, tai, tai ko mes bijome? Juk iš tiesų mes neturime ko slėpti. Aišku, reikia daryti išimtis, tai yra sudėtinga problema. Duomenų apsauga ir asmens duomenų apsauga e, tai turėtų būti aspektai, kurių e, reikėtų e, paisyti. Bet, e, mėla Sofija, vieša prieiga nereiškia Wikileaks. Aš pati esu įsipareigojusi e, skaidriai vykdyti savo veiklą ir būti atskaitinga už savo veiklą. Aš e, skelbiu visą informaciją susijusią su mano veikla Pone pirmininkė, piliečiai ž, turi teisę žinoti, kaip mes priemame sprendimus e, dėl teisės aktų, kurie įtakoja jų gyvenimą. Ir aš norėčiau, kad piliečiai galėtų dalyvauti šiame pro procese. Padarykime juos bendruomenės, kurioje demokratiškai priimami sprendimai dalimi. E, todėl e, skatinu visus susėsti ir patvirtinti šį reglamentą. E, Pone kolegė Bilt, ar e, atsakysite į ponios Intvelt užduotą klausimą? Prašau, ponė Intvelt. Yes, uh, well... Dėkoju. Visų pirma, norėčiau um, pasakyti, kad įvyko nesusipratimas. Aš nesakiau, kad Wikileaks yra susijusi su skaidrumo direkte, direktyva. Uh, aš E, išklausiau jūsų pasisakymą, tačiau jisai prieštarauja tam, ką pasakė ponia Somer prieš tai ir man atrodo, kad būtų labai e, svarbu, kad EPP turėtų vieningą poziciją. Tikiuosi, kad EPP e pozicija bus būtent ta, kurią jūs atstovaujate. Prašau, ponė Bild. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau um, Sofijai padėkoti už tai, kad uh, paaiškinote man, kad uh, čia esmė yra ne Vikiliks Siekiame tiesiog atvirumo, kad mūsų dokumentai būtų prieinami e, piliečiams. Manau, kad mes turime didinti skaidrumą, didinti atvirumą ir e, manau, kad mes e, turime užpildyti tas demokratijos spragas. Ir aišku, yra e, tam, tikri, tam tikri atvejai, kuomet reikia taikyti išimtis, kuomet yra kalbame apie trialogo dėrybas, apie tam tikras užkulisinės dėrybas, kai reikia ginti, pavyzdžiui, verslo paslapti e, konku, ko, konkurencinėje kovoje. Tokius, tokias išimtis reikia aptarti. E, tačiau manau, kad mes visi sutarėme dėl to, kad reikia pabaigti šią klavitą ir iš naujo pradėti dėrybas. Dar kartą dėkoju tau, Sofija. Dėkoju toliau žodis teikiamas poniai Vikstrom. Dėkoju, ponė pirmininkė, šitos diskusijos iš tiesų uh, neturėtų vykti modernioje, atviroje 2013 metų Europos Sąjungoje. Tokios diskusijos turėjo vykti prieš keletą dešimtmečių. Pirmasis klausimas, kurį turėtume savo e, iškelti, kas e, kas valdo informaciją, e, kam priklauso ta informacija, ar ji priklauso ES institucijams, ne, manau, kad informacija priklauso piliečiams ir jie turi turėti prieigą prie tos informacijos, o mes neturėtume e, čia e, prisimti e, E, vadovavimo, vadovaujančio vaidmens, e, informacijos skirstytojo vaidmens, e, nes paslaptingumas niekada nereiškia nieko gero. Todėl man labai gaila, kad komisijos pasiūlymas bando apriboti atvirumą. Tai yra nesuderinama su atvira piliečių Europos Sąjunga, kurios aš tikiuosi ir, ir kurią aš tikiu. Dėkoju, dabar bus diskusijos pagal CashCI procedūrą, spontaniškų pasakymų procedūrą, vienintelė kalbėtoja, kuri pasisakys yra ponė Bazesku. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Prieiga prie ES dokumentų yra labai svarbus būdas mūsų piliečiams tikrinti tai, ką veikia ES. Didesnis skaidrumas padidintų piliečių pasitikėjimą ir taip pat jiems padėtų geriau suvokti, kaip yra primami sprendimai Europos Sąjungoje. Štai kodėl aš manau, jog mes taip pat turėtume siekti išeiti iš dabartinės aklavietės ir patvirtinti reglamentą kad jis taptų realybę. Europos parlamentas jau patvirtino savo poziciją dėl šio teisėkuros e, dokumento, vis dėlto šis procesas atsidūrė saklavietėje. Labai svarbu suteikti E, daugiau galimybių ES piliečiams e, pasižiūrėti ES dokumentus, nesvarbu, ar tai būtų agentūros ar kitos institucijos. Turime nustatyti galutinius terminus, e, pateikti tokius dokumentus tam, kad galėtume išspręsti ir patvirtinimo klausimą. Mes turėtume nustatyti panašias galtinės datas. Ačiū. Taigi diskusijas baigėme ir ponas komisijos narys e, dabar paskutinės pasisakys. Thank you, Mr. President. Um, let me... Ačiū, ponė pirmininkė. Iš pradžių norėčiau pasakyti labai aiškiai, kad komisija yra įsipareigojusi reformuoti esamą reglamentą, jį patobulinti ir tikiuosi, kad komisija dabar eina šią kryptimį tam, kad šis reglamentas atitiktų Lisabonos sutartį ir ES hartiją. Todėl norėčiau priminti visiems, kad e, tam, kad turėtume sudarimą, labai svarbu, kad abu e, teisėkuros organai dėrėtųsi ir sutartų. Ir tokias pastangas jau dėjo pirmininkaujantį Daniją pasiekti sutarimą, tačiau jai nepavyko. Dauguma valstybių narių atidžiai e, darami pritarė komisijos nuomonėj ir nepa, neparemė parlamento patiktų pakeitimų. Pirmininkavęs Kipras e, išnaudojo galimybės surasti bendrų taškų, tačiau galiausiai kompromisui būtinos sąlygos nebuvo įgyvendintos. Dabartinė pirmininkaujanti Airija, kiek aš žinau, nesijėmė jokių kitų iniciatyvų. Tačiau tai jau praeitis. Manau, jog dabar turėtume žiūrėti į ateitį ir tikiu, kad komisija gali įsipareigoti iškelti šį klausimą pirmininkaujant Lietuvai tam, kad taryba galėtų vėl peržiūrėti šį klausimą ir suorganizuotų būtinus trilogus tam, kad įvyktų sėkmingos dėrybos. Ačiū. Dėkoju. Dėl darbo tvarkos taisyklių pasakys ponas Cashman. It's a, uh, it's Šis e, mano pastebėjimas labai svarbus. Parlamento pozicija visiškai skirtinga dėl komisijos vaidmens darybų metu pirmininkavus Danijai ir Kiprui. Mes esame pasirengę pateikti E, ir paskelbti savo pakeitimus, savo pasiūlymus. Ar komisija tokiu atveju savo pakeitimus ir pasiūlymus pateiks e, dėl projekto, kuriuos pateikė daryboms, bet nieko nebuvo pateikta? Ar gal pranešėjas kenčia nuo amnezijos ir ar bus paskelbti tie pasiūlymai? taryba e, turi e, svarstyti šį klausimą pirmų svarstymų. Jeigu to nebus, tai e, nieko nepasieksime. Komisija turi arba sutikti su mumis, arba e, atsimti pasiūlymą. Aš bijau, kad komisija yra problema. Noriu pasakyti, kad tai nebuvo pasisakymas dėl darbo tvarkos taisyklių, tai buvo kreipimasis ir į komisiją. Pone komisarė, ar norite atsakyti užduotą klausimą? Prašau. Aš manau, kad Aš galiu pasakyti ponui Kašmanui, kad komisija yra įsipareigojusi iškelti šį klausimą būsimo Lietuvos pirmininkavimo metu. O kalbant apie komisijos poziciją, komisija jau išreiškė savo poziciją dėl Europos parlamento pateiktų pakeitimų savo komunikatu dėl veiksmų, kurių yra imamasi dėl nuomonių ir rezoliucijų, kurias patvirtino 2011 metų dalinės sesijos metu parlamentas. Taigi žiūrėkime į priekį, mes iškelsime šį klausimą e, Lietuvos pirmininkavimo metu ir esu įsitikinęs, kad būtiniai trilogai ir vėl galės prasidėti. Ačiū. Tank, tam. Dėkoju, baigiame diskusijas šiuo klausimu, balsuosime kitoje plenarinėje sesijoje birželio mėnesį. Na, o savo posėdį tęsime rytoj, trečiadienį, 8 val. 30 minučių. Pirmoji posėdžio dalis bus iki 14 val. E, antroji dalis iki 20, nuo 15 iki 23 e, val.